klausimas dabar yra Šiaurės Koreja. Norėčiau teikti žodį rezoliucijos autoriams ir pirmiausia, ponui Šklets. Dvi minutės. Ojoj. Net čia girdėt. Jūs labai pažeidėte mm, taisyklės. Iš 751 deputato turime salėje 41. Ar galėtumėt man paaiškinti, ponė pirmininkė, kodėl tie, kurie pasilieka iki darbo pabaigos, negali kalbėti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Jūs e, nusprendėte neleisim pasisakyti, bet ar jums netrodo, kad nebūtų kolegialų mums paaiškinti, kaip kaip šitaip yra priimami sprendimai, arba bent jau pasakyti, ar bus suteiktas mums žodis ar ne, ir kokiais principais remiatės prieš suteikdamas žodį ar ne. Dėkoju, sako pirmininkas. Aš esu tas pirmininkas, kuris ko gero stengiasi taip gerai, kaip gali suteikti žodį visiems. Man atrodo, kad jums skūstis tikrai netenka, nes jūs šiandien kalbėjote keletą kartų. Tad, na, šiaip ar taip atsiprašau, jeigu manote, kad kažkas buvo ne taip. Šiaip ar taip, jeigu e, man, man taip susidaro įspūdis, kad aš jūs su jumis nesielgiau neteisingai. Atsiprašau, jeigu jums atrodo kitaip. Ponas Šklėtis, dvi minutės, prašau. Gospodin Škrlec, gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče. Pone pirmininkė. Ar galėčiau tarti žodį, ponė pirmininkė? Pono Šklėts nėra. Dėkoju už informaciją. Ponas Šklėts nepasisakys tokiu būdu. Tai ponia Adinolfi, kita rezoliucijos autorė, pasisakys. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau atsiprašyti už kitą kolegą rezoliucijų autorių, kurio nėra čia salėje, kuris negalėjo likti. Taip, branduolinio ginklo klausimas yra labai aktuolus Korejoje. Mes negalime nepaisyti sausiai įvykdytų branduolinių bandymų Šiaurės Korejoje. Tai yra provokacija. Bet kad būtumėm patikimi, tai tuomet turėtume patys atsisakyti branduolinio ginklo Europoje ir nustoti prekiauti su uh, E, šalimis, kurios velėsi konfliktus. Mes tik tokiu būdu galėtume būti patikimi. Neseniai JAV nusprendė modernizuoti savo brandolinę ginkluotę. Ši programa taip pat apima ir Italiją, nes 70 bombų atominių pateks į Vieno ir Gedį. Tai yra tie branduoliniai ginklai, kurie leidžia sunaikinti rusius. Mes protestuojame prieš Biongango režimą, tačiau turėtume pasižiūrėti ir tai, kaip veikia mūsų partneriai, tokie pavyzdžiui kaip JAV, prieš smerkiant kitus. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolega Dėva, prašau. Pone pirmininkė, aš vadovauju šiai delegacijai kuris be kita ko domės ir Šiaurės Korejos pusėsalio reikalais. Ir šiandien norėčiau jums tarti žodį apie įvykius Šiaurės Korejoje. Bomba buvo susprogdinta, taip. Mes tuomet dirbome Europos parlamente ir mano delegacija jau dirbo keletą metų tam, kad būtų sukurti normalų santykiai tarp Šiaurės ir Pietų Korejos. Buvome pakviesti ir Šiaurės ir Pietų Korejos atstovų dalyvauti rengiant taikos susitarimą, kurio kol kas dėja nėra tarp Šiaurės ir Pietų, yra paliaubos, e, kurios buvo pasirašytos prieš 60 metų. Šiaurės ir Pietų Koreja ir toliau laikosi šio paliaubų principų. O ką, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nutraukiami yra karo veiksmai, tačiau tai nereiškia taikos susitarimo. Tad manyčiau, kad su Kinija ir JAV turėtume parengti, taip pat ir Rusija įtraukus tą taiko susitarimą. Mes būtent tą dabar ir stengiamės daryti. Manyčiau, kad mūsų santykiai su Šiaurės Koreja turi likti atviri, net jeigu šiuo metu Šiaurės Koreja elgesi pavojingai ir siūlo labai pavojingus scenarius. Tačiau dabar neišeis ten sukurti ekonominio kažkokio modelio, e, imantis brandolinių bombų gamybos, o tarpu, kad žmonės šalyje badauja. Turime laikytis išmintingo požiūrio. Ačiū. Ačiū, ponė Dėva. Ar primate klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Pone Krapinį nori klausti. Klauskite, prašom, ponė Krapinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Dėva, jūs žinote, žinote, kad mes kartu dirbame delegacijoje, e, kuri užsima Korejos klausimais. Mes padedame susitaikyti abiems Korejoms, tačiau savo patirties, ar galiu pasakyti, kad mes, ES, galime kaip nors paveikti Korejos santykius ar tą susitaikinimo procesą. Nes kalbėjau su Pietų Korejos ministru ir man sužinojus, kad mūsų programa nėra labai uh, nuosekli. Ačiū, ponė Grapinė, kad paklausėte manęs būtent šito klausimo. E, mes esame vieninteliai, kurie, tiesą sakant, neturi čia jokių ypatingų interesų. Mes norime taikos ir viskas. Mes norime susitaikymo. Taškas mm, Kinai, Japonai, e, Pietų Koreja ir Junktinės valstijos tą žino. Ir dėl to mes galim pasiekti pažangos. Mūsų situacija yra unikali, tai mums tenkantis vaidmuo šiuo atveju yra tikrai unikalus. Ačiū. Kolega Prėda, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija dėl Šiaurės Korejos yra labai svarbi dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, tai E, tai yra susijęs su brandolinių bandymų pasmerkimu, kurios atliko Šiaurės Koreja, pažeisdama e, Junktinių tautų saugumo tarybos visas rezoliucijos. Tai kelia labai rimtą grėsmę stabilumui e, Korejos pusėsalyje. Kitas dalykas yra štai koks. Šiemet kandidatas korejietis buvo pasiūlytas Sakarovo premijai. Tas asmuo e, gynė žmogaus teisės visą gyvenimą. Jis oficialiai nebuvo pasiūlytas e, E, kandidatų gauti šią premiją. Šiaurės Korejos kandidatas pasiūlytas e, Sakrovo premiją gauti būtų dar vienas etapas pirmin. E, jau seniau diskusija buvo pagyvinta dėl žmogaus teisų padėties Korejoje. Ir būtent dėl to aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pakviesti kolegas, kurie tikrai nori padėti Šiaurės Korejai imtis šiemet to žygio. Niekas juk dar iš Šiaurės Korejos nebuvo pasiūlytas kaip oficialus kandidatas gauti Sakrovo premiją. O tai yra absurdiška situacija, nes šalis yra totalitarinė. E, e, Sakrovo premiją gauna labai svarbus žmonės ir aš manau, kad šiuo atveju reikėtų kreipti dėmesį į Šiaurės Koreją. Tuo būdu Europos parlamentas pasiūstų labai stiprų signalą Šiaurės Korejai. Ir reikia nepamiršti, kad Šiaurės Korejos atžvilgių žmogaus teisų politika turi būti, būti vykdoma kaip niekada aktyviai. E, Pone Mogherini raginu stebėti situaciją šioje šalyje nuolatos. Norėčiau, kad Šiaurės Koreja atsirastų mūsų rezoliucijų darbo tvarkė, nes aš negaliu pritarti visuotiniam pesimizmui, kai sakoma, kad šita šalis niekad nepasikeis. E, tiesiog ši šalis nusipelno mūsų įsipareigojimų, mūsų pagalbos. E, režimas juk nesim savo iniciatyvą jokių reformų, tad tarptautinė bendruomenė turi dėti pastangas pasinaudoti šią progą ir veikti tvariai. Ačiū. E, ačiū toliau Marietas Hakė. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Vandelinės bombos testas sausio mėnesį buvo smerktas e, Junktinių tautų saugumo tarybos ir tarybos ir mes taip pat smerkime šios bandymus. Tai yra tiesiog grėsmė stabilumui ir taikai, kurios pusėsalyje. Tolesnės provokacijos turi būti vengiamas bet kokią kainą, atsisakant e, brandolinių ir balistinių raketų programos ir e, reikia siekti tęsti šešių šalių darybų. O žmogaus teisų situacija, humanitarinė situacija yra labai bloga. Žmonės sistemingai represuojami, o tyrimo komitetas yra nustatęs, kad nusikaltimai prieš žmoniją yra vykdomi šalyje. Mums reikia konkretesnių tarptautinių veiksmų, kad būtų užbaigtas nebaudžiamumas, o nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybę. Taip pat reikia ir tikslinių sankcijų. Svarbu, kad tarptautinė bendruomenė įtikintų Kinijos vyriausybę panaudoti savo įtaką tiek ekonominę, tiek politinę prasme ir e, siekti Šiaurės Korejos e, veiksmų deeskalavimą. Taip pat e, jį turėtų priimti ir pabėgėlius iš Šiaurės Korejos. Ačiū. Toliau Helmut Scholz. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė kolegos. Pasaulyje yra konfliktų, pokyčių ir mes dažnai galvojame, kodėl tarnai bendruomenė neranda bendrų sprendimų. Mano nuomonė, konfliktas Šiaurės e, Korejos pusėsalė yra vienas iš tų konfliktų. Žinome jo istoriją, žinome, kokią retoriką naudojama. E, žinome tos nuolatinius ravimus, tai spaudimo darimas, dialogų nutraukimas. Manau, kad buvo vienas momentas, kai buvo pasiektas šioks toks balansas, kai buvo suprantama, kad karas nėra galimybė. Ta galimybė egzistuoja ir dabar, netgi po paskutinių brandolinių testų Tai gali šiek tiek destabilizuoti situaciją, tačiau realių e, veiksmų turbūt nebus. Junktinių tautų neseniai e, primta rezoliucija nieko nepakeitė tų brandolinių bandymų e, prasme. Manoma, kad visuomenė ten yra tokia anachronistiška, kad ji netrukus žlugs. Tai gali būti klaida, nes nepaisant sankcijų, E, ekonomika smarkiai auga, ji beveik apsirūpina maistu ir ji nėra visiškai izoliuota nuo tarptautinių e, ekonominių procesų. Kartais galima rasti ir, pavyzdžiui, e, išmaniųjų telefonų programėlių pagamintų Korejoje, Šiaurės Korejoje. Na, kaip jeigu kalbėtume apie žmogaus teisės, tai aišku, kur ten, kur yra privartinis darbas, negalima kalbėti apie demokratiją. Legitimumo toks režimas negali turėti. Dėl bandymų rasti politinius sprendimus, tai tik tai belieka paminėti tuos faktus. Reikia kurti gairias, kurios galėtų tarnauti kaip nauja strategija Šiaurės Korejai ir tai padėtų išspręsti problemas Korejos pusėsalėje. Ačiū toliau, ponas Antonijo Panseri. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Mes griežtai smerkėme Šiaurės Korejos 6 sausio įvykdytą branduolinį testą. Ir raginame Šiaurės Korejos vyriausybę dar kartą patvirtinti tai, kad ji, priminti, kad yra pasirašusi branduolinę platimos sutartį Norėtume, kad būtų sugriežtintos sankcijos Junktinių tautų saugumo tarybos. Žmogaus teisų situacija šalyje taip pat labai kelia nerimą. Šalis neleidžia egzistuoti jokiai opozicijai, visi turi tarnauti valstybei. Aš e, raginu taip pat Šiaurės Koreją panaikinti mirties bausmę ir leisti jos piliečiams laisvai keliauti, turint galvoje sudėtingą situaciją su maisto produktais šalyje. Mes kviečiame jungtinės tautas išlaikyti humanitarinės pagalbos programą. Ačiū toliau EPP frakcijos vardu, ponia Michaila Šoidrova pusantros minutės. Dėkui, važinį, pane ministro predsedo. Ačiū. Pone parlamento vicepirmininkė, kolegos, padėtis Šiaurės Korejoje yra labai rimta. Lankiausi ten prieš dešimtį metų su Čekijos parlamento delegacija ir galėjau savo akimis įsitikinti autoritariniu režimu, kaip e, visiškai, kuris visiškai izoliuoja šalies piliečius nuo pasaulio. E, anot jungtinių tautų 2014 dokumento niekas per dešimtį metų nepasikeitė. Šiaurės Korejos žmonės toliau kenčia, jie neturi maisto, kito tarpu šalies vyriausybė finansuoja brandalinio ginklo kūrimą, o saugumo tarnybos šnipinėja šalies piliečius. E, dėrybos dėl nusiginklavimo ir žmogaus teisų yra blokuojamos labai gaila, nes Šiaurės Koreja yra nuostabi šalis, graži šalis, e, kurioje yra didžiulis potencialas, ji galėtų plėtotis kaip Pietų Koreja, kuri niekada nepraranda vilties, kad susitaikymas įvyks. Pone Šolc, e, viskas e, yra ne Pietų Korejos rankose. Iniciatyvą turi parodyti autoritarinė Šiaurės Korejos vyriausybė. Parlamentas seka padėti Šiaurės Korejoje ir, ir supranta, ten esamą padėtį. Mūsų rezoliucijoje akcentuojama, kad komisija turėtų išnaudoti ekspertinius pajėgumus, pasitelkti specialistų pagalbą, kurdama strateginius planus ateičiai santykiams su Koreja, Šiaurės Koreja. Todėl manau, kad reikia imti tolesnių veiksmų šioje situacijoje. Ačiū. Toliau Satsdemų frakcijos vardu E, ponas Andi Krista. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Brandolinis, cheminis, biologinis ginklas ir jo platinimas yra grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui. Griežtai smerkiu brandolinius bandymus, kuriuos Šiaurės Korėja vykdė sausio šeštąją, nes tai yra esminis jos, jos tarptautinių įsipareigojimų pažeidimas pagal jungtinių tautų rezoliucijas, taip pat dėl mm, brandolinio ginklo neplatinimo sutarčių būtina nutraukti balistinį, privalo nutraukti balistinio ginklo bandymus ir e, sustabdyti brandolinio ginklo kūrimo programas. Tuo pat metu Šiaurės Korėja turėtų įvykdyti įsipareigojimus E, kuriuos prisėmė bendradarbiauti ir suteikti humanitarinėms organizacijoms, rinktinių tautų e, specialiam pranešiai galimybę patekti šalies teritoriją. Reikėtų išlaikyti atvirus e, ryšių kanalus su Šiaurės Koreja bei vykdyti humanitarnės programas. Šiaurės Korejos valdžia turėtų suteikti prieigą visiems piliečiams galimybę gauti maisto ir humanitarnę pagalbą. Ačiū, sako pirmininkas. Aš apgailestauju, bet dabar e, mūsų posėdėje bus dviejų minučių pertrauka. Ačiū. I'm sorry. Atsiprašau, sako pirmininkas. EKR frakcijos vardu ponas Demes Makar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad jūs jaučiatės gerai. Šiaurės Koreja E, prieš keletą savaičių sudrebino pasaulį, atlikusi brandolinės bombos e, bandymus. Kas vyksta šalies lyderio Kim Jongilo galvoje? Vieninteliai pranešimai apie šią šalį atskleidžia, kad šalies gyventojai yra vergai ir nepaisoma visiškai žmogaus teisių politinio oponentų laukia liūdnas galas, E, žmonės marinami badu, yra priverstinis darbas. Vandenilio bombos bandymus pasmerkė Kinija, tačiau e, Rusija apie tai nieko nesakė. Bendryje privalo suvokti, kad me, mums tenka pareiga šimtų tūkstančių tų šito šalies gyventojų atžvilgių, nes e, dabartinė šalies karta yra prarasta. Toliau Dita Haranco valdė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Šiaurės Korėja yra nuolatinė e, aktuali žinia Kas savaitę sulaukėme žinių apie neteisėtai kalintus ar asmenys arba valstybės pareigūnus, kuriems įvykdoma mirties bausmė. Šalies gyventojai žūna, miršta dėl alkio. E, jeigu sakytume, kad Šiaurės Koreja e, yra vaizdas iš Kafkos e, romanų, tai e, būtų labai švelnus situacijos apibūdinimas. E, šią savaitę, pažiūrėjau, rašoma apie tai, kokiais būdais šalies vadovai gydėsi nuo pagirių. Kad ir ką bedarytume Šiaurės e, Korejos režimui, tai ne, ne, nedaro jokio poveikio. Geriausia būtų, jei Kinija imtųsi veiksmų, nes e, šaltojo karo dienos baigėsi. E, šio režimo rėmimas nedaro, netneša jokios naudos Kinijos, e, saug, Kinijos e, vyriausybei. E, būtina pakeisti šią situaciją. FDD frakcijos vardu John Arnott. Kaip ir daugelis kitų e, liaudės e, respublikų. Koreja nėra e, liaudžiai skirta respublika. Šiaurės Korejos režimas, kaip ir visi kiti režimai, yra supuvę, supuvęs iki pat savas šerdies. Ten gaminama daugiau narkotikų nei maisto šalies vyriausybė su gyventojais elgėsi negalėsingi. Vos prieš porą mėnesių Britų parlamente leiboristų šešėlinis kancleris pacitavo ki, e, Kinijos buvusio lyderio e, Mao e, vadovėlį. Mao režimas nužudė milijonus žmonių, tačiau uh, Tai yra ekstremalus atvejs ir Britų parlamente turime kovoti su ideologija, kuri yra įdinga. E, tai taip pat įdinga kaip ir ISIS e, organizacija. Nikola Bai. Jūsų siūlymo trečiojo dalyje bendroje e, rezoliucijoje jūs siūlote, kad reikia rasti diplomatinį sprendimą, kalbantį su Pjongjang. Kitoje dalyje jūs reikalauti naujų sankcijų. Tuo tarpu, kad e, kai Šiaurės Koreja yra izoliuočiausia pasaulio valstybė. Net jeigu nesimpatizuoju šiai diktatūrai, šiai komunistiniai diktatūrai, nemanau, kad reikėtų naujų sankcijų, tai provokacijai pasiduoti naujų sankcijų vedimui nereikėtų pasiduoti. Taip, mes elgiamės paranoiškai, tačiau tenka pasakyti, kad vakarų kanceliarijų dviveidiškumas suteikia Korejos diktatūrai įvairiausių vilčių. E, masinių naikinimo ginklai, jos neva turėjo, e, Huseinas pasitarnavo sukeliant karą toje zonoje. Dabar matome, kokia betvarkė veši artimuosiuose rytuose. E, man atrodo, ponia Mogerinė turėtų suprasti, kad nuolatinis ES kišimasis į konfliktus juos dar labiau pagyvina, o neišsprendžia. Ne Tad Šiaurės Korejos atveju reikėtų rasti sprendimą tai problemai, su kuria rimtai susiduria ši šalis. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. O dabar ponas Frunzulika. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Pone komisarė, norėčiau pareikšti savo paramą rezoliucijos projektui, kur labai griežtai smerkiami Šiaurės Korejos brandoliniai testai vykdyti 16 e, metų sausio 7 dieną. Ši šalis kelia grėsmę regioniai ir tarptautiniai taikai ir stabilumui. Tie brandoliniai bandymai pažeidė jungtinių tautų rezoliucijos e, balistinių e, bandymų ir, ir, ir, raket, ir vandenilinės bombos bandymai pažeidžia egzistuojančius tarptautinius susitarimus. Koreja nuolatos skurdina ir dar labiau izoliuoja visus savo šalies žmonės. Ir dabar, manau, šiai šaliai laikas grįžti prie šešių šalių dėrybų. Būtina atidžiai stebėti brandolinį dosiją Šiaurės Korejos. E, tikiuosi, kad, jung, kad bus sustiprintos tos sankcijos, kurias anksčiau yra priemusi Junktinių tautų organizacija. Manau, kad visa tarptautinė bendruomenė turi spręsti Šiaurės Korejos problemą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar persime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Pospišil, prašau. Dėkoju, ponios ir ponai. Aš taip pat remiu šį rezoliucijos projektą. Nekarta buvo pasakyta, kad Šiaurės Koreja yra ta šalis, kuri nulatos pamina žmogaus teisės. Tai yra komunistinė diktatūra, kuri persekioja savo piliečius. Tūkstančiai žmonių kenčia koncentracijos stovykloje, pusė tų žmonių, e, pusė jos to šalies žmonių badauja. E, ta šal, tai yra ta šalis, kuri nesugeba palaikyti jokio tarptautinio dialogo. Ir manau, bus puiku, kad šiandien priimsime tą rezoliuciją. Dar vienas dalykas, kuris jau buvo šiek tiek minėtas ir labai svarbus su rezoliucija yra štai kas. Kreipiamasi į Kiniją kad būtų vykdomas didesnis spaudimas Šiaurės Korejai, nes Kinija yra vienintelė šalis, kuri palaiko santykius su Šiaurės Korejos lyderiais. Ir Kinija čia gali suvaidinti esminį vaidmenį tam, kad režimas pasikeistų Šiaurės Korejoje ir kad jis būtų priverstas laikytis bent elementariausių pagarbos žmogaus teisėms taisyklių. Ačiū. Ponas Kaputo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaurės Koreja yra viena iš labiausiai izoliuotų pasaulio valstybių dėl nuolatos savo vykdomų provokacijų. Pavyzdžiui, sausio 6 vyko bandymai su vandenilinė bomba. Ji, ta šalis mielai E, susidorotų su savo kaimynais. E, tačiau pernelyg lengva yra skelbti tiesiog pareiškimus apie kažkokias atakas. Manau, kad jungtinės tautos bus priverstos vėl imtis naujų sankcijų prieš Šiaurės Koreją, kurios papildys tas, kurios buvo priimtos jau seniau. Šiaurės Koreja turi nustoti visus provokuoti ir turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Atėjo laikas tarptautiniai bendruomeniai imtis konkrečių priemonių tam, kad ši situacija baigtųsi. Svarbiausi tarptautinės scenos veikėjai, tarp kurių ir Kinija, suprantama, turi padaryti reikiamą spaudimą, įskaitant ekonominį Šiaurės Korejai, kad situacija nebeblogėtų dar labiau. Būtina dirbti būtent šią linkmę. Ačiū. Deputy, uh, Mario Pinto. Mario Pinto, prašau. Šiaurės Koreja gali turėti tik vieną galutinį sprendimą ir tai yra tas sprendimas, kuris bus rastas daugia šalių pagrindų. Negali būti, kad JAV ar ES vienos primestų tą sprendimą, na gal dar Japonija. Būtina, kad įsitrauktų visos šalis Durišių gali nešti teigiamą indėlį sprendžiant tą situaciją, ypač Kinija ir Rusija. Praeitį e, sėkmingas buvo toks bandymas, jeigu ignoruosime e, šią situaciją arba izoliuosime Kiniją ir Rusiją nuo šios problemos sprendimo, rezultatų nepasieksime, jinai gali tiesiog dar labiau pablogėti. Šiaurės Korejos ginklų programos problemos nepavyks išspręsti tik retoriką, reikės konkrečių veiksmų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Děkuji za slovo, pane předsedo. Panas Štetina, ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, noriu pabrėžti, kad Šiaurės Korejoje žmogaus teisų pažeidimai vykdomi komunistinio režimo, būtent komunistinio, kuris kelia grėsmę ne tik Korejos pusiasaliui, bet ir e, viso pasaulio ateičiai ir demokratijai, skaitant Europą. Noriu pabrėžti, kad komunistai stengiasi internacionalizuoti e, komunizmą. Pavyzdžiui, Bohemijos ir Moravijos komunistinės partijos nori tapti komunistinio tarptautinio judėjimo e, vadovėmis, vadais ir nori kurti kažką tai panašaus į tarptautinį komunistinį internacionalą. Ir jie kviečia ir Šiaurės Korejos komunistus į sesiją Prahoje. Ačiū toliau, ponas Radoš. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė, Šiaurės Koreja yra yra pasirašiusi nemažai tarptautinių sutarčių dėl žmogaus teisų ir jos, jas pažeidinėja nuolat. Taigi raginimai jų ją laikytis saugumo tarybos rezoliucijų ir tarptautinės teisės šiuo atveju nepadės. Deja, nepadės ir tai, jei Kinija panaudos savo įtaką Šiaurės Korejai, nes ji tai darytų tik taip vedama savo interesų. Vienintelis sprendimas yra koordinuoti tarptautiniai veiksmai, kurių trūksta. Dėl to, kad kaiminėms šalims e, dėl to sunku susitarti. Nepaisant to, aš pritariu šiai rezoliucijai, raginu Europos parlamentą ir Europos komisiją toliau stebėti žmogaus teisų situaciją Šiaurės Korejoje ir jos bandymus destabilizuoti pasaulio situaciją. Ačiū toliau Kristina Morvai. Ačiū ponė vicepirmininkė. Tikiuosi, kad greitai pasveiksite, pasijusite geriau. Na, o dabar norėčiau kreiptis į komisiją. Ketvirtas punktas rezoliucijoje mini tai, kad Europos parlamentas ragina tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų, kad būtų užbaigtas su šių komunistinių diktatorių nebaudžiamumu ir kad jie būtų patraukti atsakomybę dėl nusikaltimų žmonijai. Pone komisijos nariai, ar aš teisingai ar neteisingai prisimenu, yra ne viena po komunistinė šalis Europos Sąjunga. Jie yeah per e, stojimo darybas. Ar kuriuo nors metu vėliau ES ragino kokias valstyb, Europos valstybės narės ar e, šalis kandidates e, komunistinių nusikaltimų kaltininkus patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Ar aš teisingai prisimenu, ar nepriteisingai, ar dėl kalbame apie dvigubus standartus. Ačiū, toliau Urmas Paet. Ačiū, iš principo. Kiekvieną kartą kalbėdami apie žmogaus teisų pažeidimus, apie Šiaurės Koreją galėtume kalbėti. Tai rodo, kad problema yra labai sudėtinga. Žinoma, Šiaurės Korejos žmonėms, tačiau yra ženklų, kad Šiaurės Korejos grėsmė vis didėja ir kaiminėms šalims. Iš istorijos galime pasimokyti, e, kad jeigu neignoruotume daugelio problemų, jeigu būtume laiku įsikišę, daugelio problemų būtų paveikiai išvengti. Manau, kad Šiaurės Koreja yra panašus atvejus. Ir kalbame, kad tos šalis, kurios galėdami susidarytų, daryti įtaką išlieka kuklios. Čia turiu galvoje Rusija ir Kinė, Europos Sąjunga ir kitos pasaulio šalis turi pasimokyti iš praeities klaidų. Ir neleisti situacijai blogėti toliau, nes su pasiekmėmis susidoroti bus dar sunkiau. Ačiū. Toliau Europos komisijos vardu ponas Mimica, prašom. You, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Europos Sąjunga su dideliu susirūpinimu stebi rimtus žmogaus teisų pažydinėjimus demokratinėje e, E, Korejos Respublikoje, apie ką kalba ir Junktinių tautų tyrimų komisijos dokumentai paskelbti 2014 pradžioje. Situacija reikalauja nedelstinų sisteminių struktūrinių pokyčių Šiaurės Korejoje. Tai teisinė ir moralinė imperatyva bei būtinybė, praktinė būtinybė dabartinė situacija yra ilgalaikio regioninio nestabilumo receptas. Norėčiau priminti, kad e, tyrimų komisijos išvadose kalbama apie galimus nusikaltimus prie žmoniją. Dėl tos priežasties ES paremė rekomendaciją Jungtinių tautų saugumo tarybos, kuri šiaurės, kuri, padėti Šiaurės Korejoje siūlo apsvarsyti tarptautinėme baudžiamajame teisme. ES buvo ir išlieka e, viena iš tų, kur, kuri akcentuoja padėtį šioje sudėtingoje šalyje ir kalba apie tai tarptau, su tarptautinė bendruomenė. Mūsų darbas jungtinėse tautose tai įrodo. <clears throat> Tačiau es tikslas ne pasiekti, kad apie tai būtų rašoma laikrašiuose ar smerkti. Mes norime pasiekti praktinių poslinkių ir pagerėjimo vietoje. Tai svarbiausia. ES jau finansuoja nemažai e, maisto saugumo, sveikatos apsaugos, e, vandens bei sanitarniams priemonėms skirtų projektų Šiaurės Korejoje. Tai ypač aktualu šaliai, kur taip pat skiriama pagalba e, vaikams esantiems valstybės institucijose, taip pat asmenims, pagyvenusiems žmonėms. Šiaurės Korėja turi pati imtis patikimų veiksmų ir e, spręsti žmog, trūkumus žmogaus teisų apsaugos rytyje. Jei Šiaurės Korėja nuspręstų rinktis e, tikrą veiklą, tikrą dalyvavimą žmogaus teisų srityje ir pradėtų bendradarbiauti pagal e, žmogaus teisų mechanizmą, jei pavyktų užsitikrinti saugumą ir tokį saugumą, kokio niekada neužtikrins brandolinis ginklas. Atsižvelgiant į nesenus Šiaurės Korejos veiksmus ir brandolinio ginklo bandymą atliktą sausio 6, visą tai atskleidžia, kad mes dar nepradėjome eiti pozityvių kelių ir kad gebėjimas bendradarbiauti išlieka vis dėlto labai ribotas. Šiaurės Koreja turėtų akcentuoti, sutelkti dėmesį į žmogaus teisų reformas, kurių reikia jos piliečiams o ne į stabilizuojančius ar neteisėtus veiksmus, kurie sukuria neteisėtą ir grėsmingą aplinką, kuri niekam net neša naudos. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Sulaukiau septynių pasiūlymų priimti rezoliuciją.